Nepaisant apie kokią politinę partiją kalbame, turime būti teisingi, prisiminkime, kad e, Ukraina ir ES iš tikrųjų yra artimiausiai asocijuotos valstybės. Dabar ponas Campbell Banderman.